ce matin, la commission des budgets va mettre fin à sa singularité, puisque. Šį rytą biudžeto komitetas e, turės baigti sudaryti savo valdybą, vadovaudamasi reglamento nuostatomis, pagal kurias valdyba turi būti tiek vyrų, tiek moterų. Taip pat e, pagal darbo tvarkos taisyklės būtina paskirti pavaduojamosius narius. Jo Lainin šiandien pakeičia, pavaduoja posėdėje ponia Hoffman. Gabrielė Prais pavaduoja ponia Budį. Benito Žilvaga pavaduoja ponia Nirjadą ir ponė Hautela pavaduoja ponę Valą. Taigi, paskelbus pavaduojančių narių pavardės, manau, galima teikti, kad e, kvorumas susirinko, tam reikalingi 11 narių. Ir esant tokioms sąlygoms galime pradėti rinkti valdybos narius biuro narius. Nuo sausio mėnesio biuras sudarė pirmininkas ir pirmasis vicepirmininkas ponas Sarvama. Frakcijos e, pasiekė susitarimą. pagal kurį Ponas Gairis siūlomas į antrojo vicepirmininko postą, ponas Morisanas į trečiojo vicepirmininką, ponė Holmairį ketvirtojo vicepirmininkį. Noriu paklausti pono Gairio, ar sutinka kandidatuoti, jis sutinka kandidatuoti, ponas Morisanas. Pone Holmair, ar manote, kad reikėtų balsuoti, ar galėtume patvirtinti kolegų kandidatūras plojimais, taigi niekas neprieštarauja kandidatų patvirtinimui plojimais, taigi skelbiu, kad antroji vicepirmininkų išrinktas Jensas Garis, trečioji vicepirmininkų Zygfried Muresan ir ketvirtąją vicepirmininkę Moniką Holmair noriu paprašyti ponės ir ponus vicepirmininkus užimti savo vietas prezidiume. Siūlau darbo tvarkės pakeitimą. nes dabar yra numatyta svarstyti garantijų fondo išorės veiksmams klausimą, tačiau dėl asmeninių priežasčių savo pranešimą vietoj šio klausimo norėtų pristatyti ponę Holmeier. Pranešimo tema yra komisijos pastatai ir Frontexo projektas. Pone Holmaier kalba neįsijungusi mikrofoną, vertėjai negali jos išversti. Ähm, herr präsident! Ähm, Pone pirmininkė, norėtume pirmadienį priimti atitinkamą sprendimą dėl klausimo susijusios su ilgesne pastato nuomos trukme nei pastato naudojimas tam, kad būtų uh, užtikrintas uh, dviejų metų papildomas perimas laikotarpis ir žinoma, tam reikia papildomų finansinių lėšų, o mes norime, kad tas papildomas finansavimas dviems pastatams išlaikyti, kurie naudojami tam pačiam personalui ir tais pačiais tikslais būtų kuo mažesnis. Taigi aš manau, kad du papildomi nuomos metai yra pakankamai ilgas laikotarpis ir mes turėtume tai įvertinti bent jau kritiškai. tačiau sprendimą siūlau priimti pirmadienį. Kas norėtų kalbėti šią temą dėl ponios Holmeier pranešimo? Niekas. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Dar kartą sveikinu Jūs iš, išrinkus iš šias pareigas. O dabar Noriu paprašyti Aider Gardija Zabal pristatyti savo pranešimą dėl išorės veiksmų garantijų fondų. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar mikrofonas įjungtas? Taip. Šiame pranešime e, Pagrindinis klausimas yra įgaliojimų sutikimas Europos investicijų bankui ir aš e, galėčiau dabar bendrais brožais pristatyti teikiamus pakeitimus ir nuo jų pradėti, e, kreipdama dėmesį į tuos e, pakeitimus, dėl kurių galima pasiekti kompromisą Pristatydama prašymą minėjau penkias sritis. Pirmoji yra susijusi su skaičiais, su statistiniais duomenimis. Esame susitarę bendrai padidinti išlaidų ribas viršutinės susijusias su EIB įgaliojimais, tačiau Liaudės partijos frakcija ir socialistai dėl šio klausimo nesutarė, tačiau aš esu tikra, kad čia pasieksime sutarimą. Noriu priminti, kad pati ėmiausi iniciatyvos, kad būtų pakeisti komisijos siūlomi skaičiai. Viena vertus e, siūlau padidinti asignavimus susijusius su EIB išorės veiksmais ir ypač točios, tose srityse, tokiose kaip e, rytų kaiminystės politika, kur EIB daug investavo lėšų. Tačiau jeigu dabar skirsime didesnį finansavimą rytų partnerystai, tai bus sutrikdyta pusiausvyrą mūsų investicijų e, pietose ir Latino Amerikoje. E, ir aš pasiūliau atitinkamą kompensaciją, padidinant investicijų apimtis pietų valstybėse ir Latino Amerikoje. Taip pat turime atsižvelgti, kad su migracija susidurime ne tik rytuose, bet ir pietuose. Todėl buvo iš esmės pakeisti EIB įgaliojimai suteikiant daugiau įgaliojimų imtis veiksmų tose sritise, iš kurių atvyksta daugiausiai migrantų, tačiau dabar laimėjus Trumpo JAV prezidento rinkimus ir įgyvendinant jo e, izolacinę politiką, mums ES atsiveria neblogų galimybių daugiau dėmesio skirti kaiminystės politikos kontekste taip pat ir Latino Amerikos šalims. Žinoma, daugiausiai dėmesio mes ir toliau skirsime artimiausiai kaiminystėje, tačiau turime žvelgti ir toliau, nes tokiu būdu ES atsiveria geros galimybės atnaujinti savo santykius su Latino Amerika. Kalbant apie bendrą finansavimo apimti tai dėl jos problemų nekyla. Tačiau reikia tik tai parlamentui patvirtinti bendrąją poziciją. Antrasis, antroji pakeitimų grupė susijusi yra su naujoju ketvirtoju tikslu. Norėčiau pakeisti siūlomas formuluotis ir kalbėti ne tik apie tai, kad būtina kovoti su migracijos priežastimis tai yra savaime suprantamas, logiškas tikslas ir komisijos dokumentuose jis atsispindi, tačiau mes turime kalbėti ne vien tik apie priežastis, turime viską vertinti šiek tiek plačiau ir padėti šalims, iš kurių atvyksta daugiausiai imigrantų, vystytis, kad ten žmonės galėtų kurti savo gyvenimus ir nebūtų jų vienintelis tikslas mm, emigruoti į Europos Sąjungą. Taigi siūlau šiek tiek e, pakeisti su tikslu susijusias e, formuluotis, nes e, migracija yra padarinys to, kas tose šalise vyksta, todėl būtų logiška atsižvelgti tiek į pasiekmes, tiek ir į jų priežastis ir atitinkamą požiūrį pasirinkti, tuo tarpu čia kalbama tik apie migracijos padarinius Dar kartą noriu pakartoti, jeigu tose šalise būtų investuojama, jeigu būtų užtikrinamas tvarus vystimasis juose, arba būtų joms padedama tvarų vystimasi užtikrinti pasitelkus taip pat ir EIB išorės veiksmų įgaliojimus būtų galima tą padaryti ir šiandien pusės šešių vyks atitinkama diskusija apie Europos tvaraus vystimosi fondą. Taigi, užsibrėžia tikslą padėti šioms šalims vystytis, kurti geresnės gyvenimo sąlygas savo gyventojams, kurti geresnę ateitį jaunimui neturinčiam darbo. Tuomet situacija pasikeistų. Tai tinkamų pakeitimų gavome labai daug. Ir manau, kad uh, tikrai galime tikėtis, kad frakcijos taip pat ir dėl šių pakeitimų susitars, tačiau dar kartą noriu pakartoti, neturėtume kreipti dėmesį vien tik į migracijos padarinius, turime viską vertinti plačiau. Kita pakeitimų grupė sudaro e, politinės priemonės skirtas lyčių lygybei užtikrinti <clears throat> atitinkamam poveikiui įvertinti. Ir moterų lygybės kontekste, kaip minėjau, daug pakeitimų buvo pateikta. Ir galbūt reikėtų mums e, sustarti dėl kalbinių aspektų, formuluojančios pakeitimus. Taip pat nemažai pakeitimų yra skirta žmogaus teisėms ir jų pažeidimams. Čia vėl reikėtų sustarti dėl bendrų formuluočių. Tas pas pasakytina ir apie penktąją pakeitimų grupę susijusią su mokesčių slėpimu ir mokestiniu sukčiavimu, mokesčių priebėgomis. Dėl šių pakeitimų e, sminių prieštaravimų nekyla, mums taip pat reikia susitarti tik dėl bendrų formuluočių. Paskutinė tema kurią reikėtų apsvarstyti. Yra susijusi su tuo, kad būtina užsitikrinti kuo didesnę parlamento daugumą, kuri paremtų komisijos poziciją. Komisija ir toliau nori administruoti garantijų fondo aktyvus ir siekti pažangos e, tvirtinant taisomai biudžetą, nukreipiant šios fondus į tą pačią biudžeto eilutę. Iš viso pakeitimų buvo pateikta 212, žinoma visų aš negalėjau aptarti, tačiau išskyriau svarbiausias temų grupės. Daugumai pakeitimų galima būtų pritarti. O rytoj vyks susitikimas su šešėliniais pranešėjais, su kai kuriais iš jų buvau jau sustikusi atskirai, tačiau rytoj vyks bendras posėdis ir jo metu mes pamėginsime sustarti dėl galtinės pozicijos, nekantrai laukiu jūsų vertinimų ir pastabų ir tikiuosi, kad rytoj visi teigiamai nusiteikę dalyvausime tame sustikime ir sustarsime dar gautinių formuluočių tam, kad galėtume po to e, patvirtinti rimtą darybinę poziciją busimoms daryboms su taryba. Ačiū pranešėjai. jūsų pasiūlymas imtis e, vystamosios pagalbos už ES ribų ir tokiu būdu pažaboti migrantų srautus. Pradame diskusiją ir kovoti su migracijos priežastimis. Pirmoji kalbės ponia Hautala. Um, very... Labai ačiū. Mūsų pranešėja išsamei susipažinusi su vystomosios pagalbos veiksmingumu. Ir jis siekia patobulinti komisijos pateiktą pasiūlymą. Visą tai rodo, kad daug dėmesio bus skirta tam, kad būtų atitikta žmogaus teisų klausimams ir lyčių lygybei. Taigi aš džiugiuosi pasiūlymais, kurios pateikė pranešėja. Ir manau, kad mes turėtume palaikyti pakeitimus susijusius su skaidrumo klausimu ir turime palaikyti tuos pakeitimus, kurie yra susijęs su rezultatų vertinimo lapais. Reikia susijęti migraciją su vystimusi. Mes manome, kad tai neturėtų būti atspindėta teisiniuose įpareigojimuose ir tam yra politinių ir teisinių priežasčių. Pranešėja bandė ištaisyti komisijos pasiūlymo kai kuriuos silpnus dalykus. Mes nemanome, kad reikėtų kodifikuoti migracijos pagrindinius šaltinius ir priežastis tai yra problematiška ir tai ne visiškai suveiks. Todėl mes e, neturėtume daryti nuorodų į migraciją ir pagrindinės migracijos priežastis. Šis pasiūlymas galėtų prisidėti prie ES vystomosios politikos. Ir aš manau, kad lygiai gretus pasiūlymas dėl garantijų fondo galėtų tapti inovacinę priemonę. Mes manome, kad e, migracijos klausimą trumpalaikiu laikotarpiu būtų galima spręsti, tačiau tie, kurie turi didelių lūkesčių, tikrai nusivils. Kitas dalykas, kalbant apie vystomąjį bendradarbiavimą, apie vystimąsi, reikia pasakyti, kad žmonės yra linkę migruoti, nes jie turi tokių galimybių. Taigi nemanykite, kad e, migracijos kriziai yra greitų sprendimų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, komisijos pateiktas pasiūlymas dėl finansavimo klimato klausimams yra gan mažas. Mes siūlome padidinti lėšas iki 40 procentų ir tai prisidėtų prie Paryžiaus sustarimo įgyvendinimo tiek ES, tiek ir tarptautinėje bendryjoje. Mes taip pat norėtume sustiprinti nuostatas dėl kitų nebendradarbiaujančių teritorijų ir šalių. Taip pat negalime pamiršti tų lėšų, kuriamis naudojasi nebendradarbiaujančios šalis ir teritorijos. Todėl turime žiūrėti į kitų tarpininkų socialinės atsakomybės ir vaidmenį. Aš manau, kad 11 straipsnis 1c dalis yra svarbiausia, kurioje kalbama apie ES išorės politiką ir strateginius tikslus bei žmogaus teisų programą. Tai yra svarbiausia dalis, jeigu mes sieksime įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal išorės politiką. Dėkoju pranešėjai ir aš tikiuosi, kad mes pasieksime gerą rezultatą. Merci. Merci pour ces propos. Ačiū už jūsų daužančius pasiūlymus, ponė Deprė žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nebuvau gavęs dokumentų iš anksto, tai e, norėčiau tik keturis aspektus paminėti. Prieš išsamiau su jais susipažindamas, kalbant apie paskirstimo investicijų problemą, galėčiau pasakyti, kad labiau pritariu pranešėjos pasiūlymams ir su jie buvau susitikęs asmeniškai. Ir labiau pritariu pranešėjos, o ne Europos Liaudės partijos pakeitimams. Kalbant apie e, proporcijas ir santyki tarp rytų ir pietų, tai reikėtų daugiau dėmesio pietų šalims skirti, neperžengiant tų viršutinių ribų, kurios yra nustatytas. Taip pat aš pritariu pasiūlymui padidinti Latino Amerikos, e, Latino Amerikos skirimas teisinės pagalbos ribas, nes atsižvelgiant dabartinę situaciją JAV, mes galėtume tokiu būdu smarkiai prisidėti prie santykių su Latino Amerikos šalimis pagerinimo. Taip pat noriu pasakyti, kad nepritariu tam, kad Kuba būtų įtraukta <clears throat> dabar parengta sąrašą. Aš tikrai nematau jokių priežasčių, dėl kurių turėtume Raulio Kastro režimą paremti, kadangi jo pažanga demokratijos rytyje yra nepakankama. Kalbant apie kovos su migracijos priežastimi, tikslą čia mes turime tam tikrų <clears throat> finansinių skirtumų. Ponas Autolas pakeitime e, nieko nekalbama apie uh, objektyvius reiškinius ir priežastis e, migracijos procesų. Pirmiausiai tai yra demografinė situacija, taip pat ekonominė situacija ir e, užimtumo perspektyvų galimybių nebuvimas e, tam tikram gyventojų skaičiui, ypač jaunimui. Na, sematiniai dalykai yra vienas dalykas, tačiau <clears throat> Čia kalbama tik apie vystimosi perspektyvą, e, kuri leistų veiksmingai kovoti su migracijos priežastimis. Nesvarbu, ar mes tą norime ar ne, ponė pirmininkė. Vis tik tai labai nemaža visuomenės dalis e, jaučia tam tikrus nugastavimus dėl vis didėjančių migrantų srautų, todėl ES privalo tinkamai su šiuo reiškiniu tvarkytis. Taigi pirmiausia, ar reikėtų žmonėms e, sudaryti tam tikras geresnės vystimas sąlygas šalise, iš kurių jie atvyksta, o jeigu to nepakanka, tai sudaryti tinkamas sąlygas legaliai atvykti jiems į ES. Kalbant apie lyčių lygybę, mes pateikėme atitinkamus pakeitimus, nes e, dabar siūlomos formuluotės mūsų nuomonė šiek tiek e, viršyje tam tikras e, ribas susijusi su galimybė, pavyzdžiui, kontroliuoti. Todėl mes teikime pakeitimus, kuriais būtų sugrėstinama šių procesų kontrolė. O šiaip džiaugiuosi, noriu padėkoti pranešėjai ir laukiu kito sustikimo kurio metu manau, kad galėsime sustarti dėl galutinių formuluočių. Ačiū. Pana Deprez, Zikrit Muresan dabar. Um, ačiū pirmininkė. Kolegos, pirmiausia, norėčiau uh, pasidžiaugti tą dvasę, kurioje dirbo pranešėja kartu su šešėliniais pranešėjais. Kaip e, ir buvo pasakyta, rytoj yra numatytas kitas susitikimas ir aš esu įsitikinęs, kad mes sutarsime dėl kompromiso ir rasime bendrą sutarimą dėl pateiktų pasiūlymų. Kaip ir sakė pranešėja, mums reikės didžiulės daugumos, kad palaikytume pranešėją dėrybų metu. Kalbant apie pranešėjos iškeltus klausimus dėl bendros viršutinės ribos. Mano frakcija laikosi tokios pačios nuomonės kaip ir pranešėja. Mes norėtume, kad tos ribos padidėtų iki 38,4 milijardų eurų. Tai atitinka EIB poreikį ir mes manome, kad reikėtų dirbti šią linkmę. Kalbant apie regioninį paskirstimą, Žinoma, yra globalių iššūkių, yra iššūkių skirtingose regionuose, tačiau mums reikia apsispręsti dėl prioritetų. Mūsų resursai, ištekliai yra baigtiniai, todėl juos reikia naudoti išmaniai. Svarbiausia yra rūpintis artimiausią kaiminystę tiek pietuose, atsižvelgiant žinoma į migrantų srautus, tiek ir rytuose. Čia negalima pamiršti agresyvios Rusijos federacijos politikos kai kurių e, šalių atžvilgių. Kalbu apie tą šalis, kurios su mumis glaudžiai bendradarbiauja, kalbu apie Gruziją, Ukrainą ir Moldovą, su kuria esame pasirašę asociacijos sutartį. Žinoma, reikia nepamiršti griežto stebėjimo Reikia nepamiršti taisyklių. Didžiausios pinigų sumos turėtų būti e, skiriamos artimiausioms kaiminėms šalims e, ir pietuose ir rytuose. Kalbant apie pietus, reikia kalbėti apie šalis, kurios sulaukia daugiausia e, problemų. EIB sako, kad pietų regionui nereikia tiek daug pinigų, tačiau mūsų nuomonė yra kita ir mano frakcija yra pasirengusi palaikyti tokį pasiūlymą. Tačiau ne visos virštinės ribos turėtų būti skirtos um, pietų regionams, nes tai paveiktus padėti rytų kaiminėse šalyse. Žinoma, negalima pamiršti svarbių iššūkių, kurie kyla e, pietų regione. Mes e, nuolat palaikome ryšį ir diskutuojame šiuo klausimu ir manau, kad reikėtų padidinti sumas pietų regionui, nors jis jau gauna didžiausias lėšas, tačiau reikia pagalvoti ir kad nebūtų neigiamai e, paveikti kiti regionai. Kalbant apie rytų kaiminystę iki 20 metų e, pinigų nebebūtų tokiai šaliai kaip Ukraina, kuri mums yra labai svarbi. Taip pat reikia kalbėti apie Moldovą ir kitas šalis. Todėl reikia lėšas padidinti ir rytų šalims. Kalbant apie Latinų Ameriką, atėjo laikas pademonstruoti solidarumą su šiuo regionu. Žinome, kokią kokius iššūkius kelia Junktinės Amerikos valstijos Latino Amerikos šalims. Turime palaikyti Latino Amerikos šalis. EIB siūlo e, padidinimą Latino Amerikos šalims. Aš manau, kad toks lėšų padidinimas yra pagrystas. Manau, kad galėsime pritarti pranešėjos e, pateiktam pasiūlymui, tačiau tai neturėtų neigiamai paveikti mūsų artimiausių kaimynių. Bet, kaip ir sakiau, rytoj susitiksime su šešėliniais pranešėjais, nuolat palaikome ryšį su, su pranešėja ir kalbėsime apie regioninės viršutinės ribas, kurios bus pagrystos EIB pasiūlymu. EIB gali pati gerai įvertinti savo poreikius. Kalbant apie bendruosius tikslus, Mano frakcija taip pat pritarė konkretiems tikslams, kurie yra susiję su migrantų, migrantais, e, tranzitinėmis bendruomenėmis bei priimančiamis bendruomenėmis. E, kalba eina apie pabėgėlius, kurie pasiekė Europą per pastarosius keletą metų, kalbant apie lyčių lygybę ir žmogaus teisės. Rodikliai turėtų būti svarbus įgyvendinant projektus, tačiau tai neturėtų padidinti administracinės naštos gavėjų pusėje. Kalbant apie lyčių lygybės integravimą, tai taip pat turėtų būti daroma tinkamai. Kalbant apie Kubos įtraukimą į reikalavimus atitinkančių šalių sąrašą, mano frakcija šį klausimą svarsto. Yra kolegų iš AFET komiteto, kurie iškėlė susirūpinimą dėl šio klausimo Praėjusiais metais vyko diskusijos dėl Baltarusijos įtraukimo į reikalavimus atitinkančių šalių sąrašą. Ir vienas iš kolegų pasakė, kad taip, santykiai tarp ES ir Kubos pamažu gerėja, tačiau ar Kuba pakankamai greitai daro pažangą, kad mes įtrauktume ją į šių šalių sąrašą, Neaišku, galbūt vėliau per deleguotai aktą būtų galima įtraukti Kubą į reikalavimus atitinkančių šalių sąrašą. Šį klausimą reikės svarstyti su kitais šešėliniais pranešėjais, bet AFET komitete šio klausimu taip pat yra kalbama. Dėl garantijų fondo mes pritarsime be jokių išlygų pranešėjos nuomonį perkelti e, garantijų fondo valdymą iš EIB komisijai. E, tokiu būdu bus užtikrintas didesnis e, nuoseklumas ir konvergencija. Ir dar vienas paskutinis dalykas. Mūsų frakcija pateikė pakeitimą, kuris siūlo išskirti Rusijos federaciją iš šalių sąrašo. Kodėlgi mes pateikėme tokį pasiūlymą. Vis daugiau matome agresijos iš Rusijos federacijos prieš ES, prieš valstybės nares. Rusijos federacija kvestionuoja daugelį mūsų vertybių. Europos investicijų bankas jau nuo 2014 metų neteikia tam tikro kredito Rusijai. Ir aš manau, kad e, mums reikėtų nepamiršti to, kad Rusijos federacija įsiveržė į Ukrainą, e, turime Krymo problemą ir santykiai tarp ES ir Rusijos federacijos prastėjo, todėl atėjo laikas pasiūsti signalą, kad tai nebus nepastebėta. ir tol, kol santykiai tarp ES ir Rusijos negrįž į įprastinės vėžės, Europos investicijų bankas turėtų sustabdyti paramos teikimą. Ir Reikia atsižvelgti į teisinę sistemą. Dabar dotacijos Rusijos federacija nėra skiriamos. Tiek noriu pasakyti. Bendradarbiausiu su pranešėja, kitais šešėliniais pranešėjais, kad rastume bendrą sutarimą ir kad sulauktume plataus parlamento narių pritarimo. Ačiū. Panas Kolmel. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už didelės apimties nuveiktą darbą, kuris susilaukė taip pat palaikymo ir mūsų frakcijoje. Taip pat noriu, naudodamasis progą, pasveikinti visus išrinktus vicepirmininkus ir vicepirmininkės komitete. Kalbant apie reikalą esmę, nesu visiškai tikras, ar komitete pasirinkta procedūra iš tiesų uh, yra išmintinga ir taktiškai teisinga. Taip kaip skelbiama ir pranešimo pavadinime, mes kalbame apie išorės veiksmų garantijų fondą, o iš tiesų turime omenyje aspektus susijusius su vystamąją pagalbą, parama demokratijos plėtrai visame pasaulyje. Tačiau tuo pačiu metu teikiame labai daug pakeitimų susijusių su siekiais e, išspręsti migrantų krizę. Aš nežinau, man atrodo, kad rimtas signalas skirtas kovai su migracijos krize turėtų kitaip atrodyti ir mes neturėtume jo paslėpti kažkokiame pranešime turinčiame tam tikrą numerį eilės ir e, piliečiai tikisi iš mūsų skaidresnių veiksmų. Mes turėtume rimtai imtis migracijos krizės priežasčių, jos šaknų, apie tai jau buvo kalbėta ir atitinkamoms mintims pritariu, tačiau jeigu bandysime kovoti su migracijos krize pasitelkę garantijų fondą, kaip viskas atrodys praktiškai. Tai atrodys taip, kad mes kaip parlamentas neturėsime tiesioginės įtakos e, vykdomoms investicijoms arba labai mažai jos turėsime. Nes e, e, tokias įtakos galimybės ir valdymo svertus mes perdosime Europos investicijų bankui į rankas, kurio aš pasitikiu, tačiau vis tiek mes nežinosime, kaip viskas vyks. Jeigu jau mes iš tiesų norime vykdyti vystamosius ir tokiu būdu vykdysime tokią vystamos pagalbos politiką, kuri praeitie nepasiteisino, net ir nebūdami ekspertais. Puikiai žinome, kad e, likščiolinė vystamos pagalbos politika šlubavo dėl to, kad buvo kūriamos naujos struktūros ir o nebuvo stiprinamos jau egzistuojančios, kadangi galima tikėtis tikrai didelio konkurencijos iškraipimo, tai gali taip ir atsitikti, nes jeigu vienoje šalyje bus sutelkta labai daug Europos investicijų banko paramos ir investicijų, tai su atitinkamais projektais konkuruoti vietiems projektams būtų labai sudėtinga. Jeigu mes šios procesus apsimtume valdyti, tai galėtume sustelkti ties sritimis, kurios, pavyzdžiui, nekenkia vietos ekonomikai, tarkime, aplinkos apsauga. Taip pat e, ir kitas sritis galėčiau paminėti, tai yra kvalifikacijos kelimas ir švietimas. Ir čia aš taip pat nežvelgčiau jokios grėsmės vietos ekonomikai, tačiau žinoma, turime aiškiai kalbėti, kiek tai kainuos ir kiek uh, ES yra pasirengusi išleisti šioms priemonėms. Aš jau seniai pasisakau už tai, kad į tas rytis mes turėtume investuoti pakankamai daug, tai būtų gerai investuotos lėšus, tačiau tik su sąlyga, kad ES galiausiai susitartų dėl bendros koncepcijos susijusios su prieglopščio teikimu ir e, migracija. Jeigu tos koncepcijos nebus, tai mes galėsime arba būsime privesti galiausiai konstatuoti, kad nepaisant e, išleistų didelių sumų, rezultatai yra pasiekti pusėtini. Taigi, iš esmės, aš pritariu pranešimo nuostatoms, tačiau manau, kad e, nereikėtų tarp pranešimo eilučių paslėpti mūsų siekio kovoti su emigracijos e, krize, aiškiai pasakyti, kokiu veiksmu šioje srityje Europos Sąjunga ketina imtis. Ačiū, žodis suteikiamas. Čia pirmininkė, porą bendro pobūdžio pastabų dėl komiteto rengiamų pranešimų, dėl išorės veiksmų bei jų finansavimo. Daugelį metų uh, vystomoji darbo tvarkė probleminėms valstybėms būdavo nustumiama. Ir um, dabar vis daugiau dėmesio skiriama šių valstybių ekonominiai plėtrai, ypač uh, suvokdami migracijos krizės pavojus, suvokdami, kad vis daugiau žmonių turi migruoti E, tai neramina vis daugiau ES vyriausybių. Ir kadangi viešųjų lėšų trūksta, tai reikia pasitelkti finansinės priemonės. Tokios kaip EFSI arba ES, e, kurios leistų pritraukti ir privačius fondus ir juos susijęti su viešaisiais finansais. Tokiu būdu rizika kylanti privatiems investuotojams sumažėtų. Ir tokios lėšos leistų atitinkamai E, finansuoti pabėgėlių, kurie net neįgaus teisės patekti į mūsų valstybės gražinimą ar padėti finansuoti tas rytis, kur trūksta kol kas finansavimo. Reikėtų siekti su daugeliu tų valstybių sudaryti sažiningumu pagristus bendradarbiavimo santykius, nes tokių e, dar nėra. Taigi mūsų pranešimuose apie tai ir reikėtų kalbėti. Kol kas tokiam finansavimui, grinam finansavimui pritarti negalime. Ačiū. Labai ačiū. Pone Kessler. Ačiū. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad čia mes susidurėme su tam tikrais biudžeto, tam tikrų biudžeto palidovų sistema, dėl kurių nuolat skundžiamės, nes negalime daryti jiems įtakos, o dabar mes norime skirti tokiam satelitui 6 milijardus eurų. Kad ir garantijų pavydalu, aš manau, kad toks elgesys yra labai nenuseklus ir manau, kad reikėtų e, laikytis komisijos pasiūlymo ir nedidinti garantijų apimčių. Vertinant tiek komisijos pasiūlymą, tiek mūsų pasiūlymą, mūsų kyla klausimas, kaip e, turėtų šis garantijų fondas ir jo finansavimas e, būti derinamas su kitomis ES priemonėmis. Mes e, žinome, kad yra suteikiamas milijardinės 18 milijardų garantijų fondui, kaiminystės politikos, tačiau neaišku, kaip tos lėšos yra panaudojamas ir aš manau, kad komisija turi mums pateikti atitinkamas ataskaitas apie tai, kaip tos programos apskritai gali būti įgyvendinamos, nes dabar man kyla labai daug abejonių dėl jų įgyvendinamumo ypač turint e, omenyje nesklandumus susijusius su dabar galiojančiomis programomis ir sąsojomis su jomis, nes dabar europinės programos konkuruoja su investicijų banko finansuojamomis programomis ir e, taip pat yra pakankamai riboti administravimo pajėgumai tų lėšų vietose. Dar vienas klausimas, e, jau trečiasis Man kyla tik pirmas klausimas, kodėl mes skiriame papildomai 6 milijardus eurų iš ES biudžeto tai sryčiai, kurie negalima daryti jokios įtakos. Antras klausimas, kaip yra šis fondas derinamas ir jo investicijos su dabar veikiančiomis programomis. Jeigu trečias klausimas dėl 5 milijardų Latino Amerikai, jeigu mes norime kovoti su migracija, tai tikrai nelabai daug migrantų aš mačiau Europoje iš Latino Amerikos. Ir aš manau, kad. Uh, mūsų bičiulis iš Amerikos galėtų prisimti atsakomybę už Latino Amerikos <clears throat> šalis ir, aišku, tie pasiūlymai atrodo labai gražiai, tačiau aš manau, kad ES požiūrių tos lėšos numatytos Latino Amerikai taip pat yra visiškai nenuseklus sprendimas. Ačiū poniai Greslį. Pone Autola dar labai trumpai pasisakys. Ačiū. Norėjau reaguoti į porą pastabų. Ponas Depre skeptiškai įvertino mano pastabas dėl poreikio orientuotis į migracijos e, kertinės priežastis. Betgi norėčiau paklausti, kodėl išradinėti dviratį iš naujo ir iš naujo, juk turime tvirtus Europos vystomosios politikos principus. Ir e, Jie padeda nustatyti pagrindinės migracijos priežastis. Aš manau, būtent iš jų ir turėtų kilti e, mūsų veiksmai. Vienas iš pranešėjų kviečia komisiją parengti E, pagrindinių migracijos priežasčių sąrašą. Suprantu, kad komisijai būtų tai labai sudėtingas uždavinys, tačiau suprantu, kad e, iš tikrųjų, e, kodėl klausia to pranešėjas. Taip pat aš suprantu ir pritariu Jums, um, sakantiems, kad migracijos politika nepasiteisino. Mums reikia daugiau galimybių išmatuoti, reikia daugiau atskaitomumo, skaidrumo. Bet iš tikrųjų, jeigu vienas struktūras apsunkinsime kitomis, tai ir sampratos susiplaka ir m, pats e, kovos su nelegalia migracija tikslas pasimeta. Tai kertasi su migracijos politika politikos tikslais. O kai dėl garantijų fondo, tai manau, kad mums e, skirta galimybė sukurti modernę priemonę, kad privatus sektorius galėtų prisidėti prie e, vystomojo bendradarbiavimo tikslų. Ir netgi pačioms neturtingiausioms, pačioms pažeidžiamiausioms valstybėms labai svarbu, kad mokesčių mokėtojų lėšos būtų e, skirtos papildyti e, privačias lėšas ir visos e, tos lėšos bendrai būtų jau skirtos visomajam bendradarbiavimui. Čia priminčiau Europos tvaraus vystimosi fondo pasiūlymą o Baltarusija turėtų turėti teisę į lėšas, kurias dabar aptarinėjame, o Rusija ne. Pritariu tokiam pasiūlymui. Ačiū. Dabar paprašysiu pranešėjos atsakyti klausimus, kurie jai buvo užduoti kolegų. Iš tiesų šis prašymas labai svarbus ir kalbant apie viešuosius ryšius, tai reikėtų aiškiai pasakyti, kad jis skirtas kovai su migracija, kuri kelia problemų Europos Sąjungai. Ir e, reikėtų mūsų piliečiams aiškiai paaiškinti Europos Sąjungos gyvendinamų politinių priemonių nuoseklumą. Taigi reikėtų patikslinti poveikį biudžetui jeigu mes į garantijų fondą perkelsime 36 milijardus eurų. Taigi, kėl klausimas, iš kur bus paimamos šios finansinės lėšus. Pone Gardės Abal, jums žodis. Eh, Labai ačiū, pirmininkė. Nežinau, ar sugebėsiu atsakyti visus klausimus, bet pasidalinsiu tam tikromis mintimis. Visų pirma, vienas iš klausimų, kuris nuolatos pasikartoja, tai yra tikslai ir migracijos priežasčių šalinimas. Vienas kolega tai apibūdino kaip semantikos klausimą. Na, vienas dalykas žodžiai, kitas dalykas realūs faktai. Man atrodo, kad nors, um, nors poveikis bus toks pats, tačiau vienas dalykas yra orientuotis į, į vystomosios politikos veiksnius ir tai, kas skatina vystimasi, ir kitas kovoti su migracijos priežastimis, nes tai yra tam tikra prasme neigiamas dalykas. Pirmuoju atveju vystomosios politikos veiksniai yra teigiamas. Taigi e, mūsų požiūris į e, šiuos elementus yra jau tam tikrą prasme apspręstas. Bet čia kalbame ne tik tai apie pagrindinius vystimosi um, tikslus ar migracijos priežastis. Svarbu, kad uh, šalyse naudos gavėjose būtų skatinamas privatus, smulkus ir vidutinis verslas, infrastruktūros plėtra, telekomunikacijų plėtra, kova su klimato kaita. Nepamirškime bendrųjų principų. Juk kalbame apie e, tam tikrus ir smulkius dalykus. O atsakydamas poniai Gresler pasakysiu, kad Europos sąjungoje esame tam tikros neigiamos konkurencijos migrantų prasme. E, mes, Ispanija, esame pagrindinis traukos taškas migrantams iš Latino Amerikos. Taigi mes turime pasirūpinti tuo, kad kilmės šalyse žmonės turėtų uh, vystimosi perspektyvų, matytų tam tikrą šviesę ateitį nes migracija yra daug labiau apriepiantis reiškinys. Pasižymėjau labai nemažai pastabų, kad nieko nepamirščiau. Poniai Hautalai atsakysiu dėl, dėl to prašymo, kad komisija pateiktų migracijos priežasčių sąrašą. Džiugu, kad periname nuo kalbų prie darbų, e, imame spręsti problemas, E, susijusias su pagrindinėmis migracijos priežastimis, bet turime tam turėti tinkamas priemonės, kad jos būtų orientuotos į tikslą. Suprantame, kad tai iš tikrųjų e, aktualus reiškinys ir e, kreipkime į komisiją, kad ši pateiktų reikalingų priemonių sąrašą galbūt. Pone Gresler taip pat kalba apie garantijas. Tikrai nieko nekritikuoju, bet e, galbūt vien garantijomis visko nepasieksime, e, kokybė čia ne visada yra lemiamas veiksnys ir čia satelito projekto metu, e, prasme, į tai reiktų atsižvelgti. Kalbama apie papildomų 25 milijonų eurų poreikį. Uh, Bet čia kaip su tuo bibliniu pasakojimu apie tai, kad iš vienos žuvies gali tapti daug. Reikia pirmiausia žiūrėti, kaip padidinti bendrą garantiją Europos investicijų fondui žiūrinti 2020 horizontą ir planuojant e, naująją finansinę perspektyvą. Na, jau uždegta žalia šviesa, galbūt dar neoficialiai, bet e, iš esmės leista plėtoti e, finansinę e, viziją ir šiuo atveju galima tikėti, kad įsipareigojimai bus pratesti, juos bus galima taikyti saugumui. Ir nebūtų taip jau sunku iš biudžeto sutelkti 35 milijonus iš to, kas jau asignuota. Tai labai, tai, taigi tikiuosi, kad sugebėsime susitarti. Labai ačiū. Norėčiau paaiškinti vieną dalyką. ES biudžeto garantija, ar ji apima visą paskolą? Tai reiškia, kad jeigu skoliname milijardą, ES skolina milijardą, tai reiškia, kad Europos investicijų bankui turime suteikti garantiją ir jeigu skola nebus gražinta, jei skolininkas subankrutuos, tai skolą turės absorbuoti ES biudžetas, ar taip? E, taigi klausiu, kokiu procentu E, ta garantija yra teikiama 65 procentai ar ne visai paskolintai sumai. Kas čia atstovauja Europos investicijų bankui? Ar galėtumėte atsakyti į šį klausimą? Taigi, jeigu skoliname 100 vienetų, 100 procentų, kiek yra garantuojama ES biudžeto prasme? ir kiek šiuo metu reikės sumokėti, kai išmokama skola. Pa, pa, paskola. Suprantu, kad investicijų bankų reikės tam tikrą užstatą padaryti ar panašiai. Ačiū pirmininkė. Sveikinu tai, kad čia dalyvauja ir komisijos atstovai. Garantija apima 65 procentus ir yra taikomos 9 procentų palūkanos. Taigi 9 procentai nuo 65 procentų, taip? Taigi, jeigu e, suteiksime papildomus 6 milijardus eurų, 65 procentai bus maždaug 4 milijardai. E, o 9 procentai 360 milijard, milijonų. E, tai bus tiesiai paimta iš ES biudžeto. Nors ir per trumpą laiką, bet taip, kalbate apie 9 procentus, kurie bus papildomai paimti iš ES biudžeto. Šių skaičių turime nepamiršti aptardami e, paskolos teikimo sąlygas. Komisija Ponas Andžel. Ačiū, ponė pirmininkė, atsakydamas jūsų techninį klausimą. Galiu pasakyti, kad e, galbūt atsakymas nebuvo tinkamai suprastas. Tie 9 procentai yra apskaičiuojami per trumpą laiką nuo garancijos. Jeigu suteikiama 32 milijonų garantija, tai 9 procentai ska, skaičiuojami nuo jų. Pirmininkas kalba be mikrofono. Alors, le, le, le volume de la... Taigi garantijos apimtis yra garantuojamos visų šimtų, tai yra visa skola garantuojama šimtų procentų, bet tai yra ne pagal projektą, bet visiems projektams 65 procentų lygmenių garantuojama suma šiuo atveju parlamentas siekia aukštesnės sumos 38,4 procentų užstato, tai yra daugiau nei siūlo komisija ir ir taryba. Taigi 65 procentai nuo tos sumos ir, ir bus skaičiuojami, o jeigu nebus patvirtinimo, tai tada bus 100 procentinis garantavimas. Tikiuosi supratote. Pardonnez-moi. Je voulais simplement insister sur ce point, c'est-à-dire que la conséquence. Norėdamas padėti, pasakysiu, kad tokio sprendimo biudžetinė pasiekme būtų asignuoti reikiamas lėšas su tam tikromis garantijomis 9 procentais nuo e, tos sumos, kuri yra numatyta skolinti. Taigi tiek. E, dėkoju pranešėjui. E, rytoj mūsų laukia labai svarbus posėdis, o kovo 27-ąją po šešių dienų pranešimą tvirtinsime. E, įgaliojimai bus patvirtinti balandžio pirmąją, o pirmasis trialogo posėdis įvyks kovo, balandžio, atsiprašau, dešimtąją. Toliau ponas Alesan pristatys mikrofinans, e, mikrofinansavimo pagalbos priemonės. Ačiū pirmininkė. E, procedūra gana paprasta. E, mums skirta 15 minučių diskusijoms. Sausi Europos komisija e, nusprendė 100, 100 milijonų e, skirti Moldovos Respublikai e, pagalbai jai. 40 milijonų bus skirta negražinamų paskolų, grantų ir likusi dalis kreditų forma. E, išmokos bus tam tikrais etapais po to, kai bus patenkinti susitarimo memorandumo nuostatai, e, kurių e, šį memorandumą Moldova pasirašė kartu su Europos komisija. Taigi aš kaip pranešėjas siūlyčiau, kad mūsų komitetas laikytųsi nuomonės, jog INTA komitetas renktų pagrindinį pranešimą primintina, kad Moldova gali gauti kreditavimą su sąlyga, jeigu laikysis teisės viršenybės, žmogaus teisų standartų, Tai yra labai bendri reikalavimai, kurių keisti negalime. Manytume, kad šios sąlygos susijusios su žmogaus teisėmis ir teisės viršenybė yra privalomi ir jau paskui galime eiti prie kito etapo, aptarti konkretų e, e, supratimo memorandumą. Ir tada mes būt, turime pasirūpinti, kad susitarimo memorandumas būtų apčiopiamas konkretus laiko ir tikslų prasme, tikslų, kurių turi laikytis Moldav vyriausybė ir, ir be kitako reikia stiprinti teismus, kovą su korupcija. Moldovos teismų nepriklausomumą. Uh, E, geriau kovoti su pinigų plovimu, sustiprinti bankų sektorių, sukčiavimų bankuose, kuris nustatytas 2014 ataskaitoje, tai yra milijardinės sumos, kurios yra išplaunamos. Taigi, Dėl to ir siekiame Moldovai suteikti šią paskolą, tačiau um, supratimo memorandume, kurį um, Moldovos vyriausybės atstovai pasirašys su komisija, reikia akcentuoti griežtas sąlygas. Aš ketinu pateikti memorandumo pataisas sąlygos turi būti apibrieštos labai griežtai, nes to tikisi Moldovos piliečiai. Jie tikisi mūsų palaikymo, ypač tokiais sudėtingais laikais, tačiau ir sąjunga turi ribotus finansinius išteklius, taigi reikia pasirūpinti, kad sąlygos valstybėje, kur, su kuria bendradarbiaujame, pagerėtų o asociacijos sutarties pagrindų vykstantis bendradarbiavimas turėtų leisti šaliai ir toliau gyvendinti reformas ir taikyti tai, kas numatyta asociacijos sutartyje. Taigi e, tokia ir bus mano pakeitimų esmė. Gerbiamas pirmininkė, pakeitimus galime pateikti iki kovo 23.10 valandos ryto, o komitetas balsuos balandžio trečiąją. Tai leis e, pasistumėti į priekį e, supratimo memorandumo prasme ir tuomet jau aš tikiuosi, kad turėsime išmatuojamas konkrečias sąlygas. Labai ačiū, ponas pranešėjau, toliau ponas Majesku. Kalbėsiu rumunų kalbą, taigi kalbėsiu rumunų kalba nes tikiuosi, kad ši žinia pasieks ir Moldovą ir jai bus suprantama. Taigi labai svarbu, kad šis pranešimas dar kartą atvirai Moldovos atžvilgių kalbėtų apie tai, kas jau pasiekta reformų prasme ir aš manau, kad biudžeto komiteto pranešimas neturėtų būti politizuotas. Mes turėtume griežtai išnagrinėti biudžeto padėtį, dirbti kartu su INTA komiteto nariais ir tuomet patvirtinti komisijos pasiūlymą, suvokdami, kad lėšos pateks juk ne vyriausybei, bet šalies žmonėms. Taigi, aišku, reikia laikytis įprastinių reikalavimų tokių kaip demokratijos teisės viršenybės kovos su korupcija tikslo. Tačiau šios sąlygos jokių būdų negali tapti kliūtimi, e, negali užkirsti kelio šioms lėšoms patie, pasiekti Moldovo žmonės, kuriems e, jų reikia e, labiausiai. Taigi tokia štai turėtų būti mūsų žinia Moldovai ir dėl šios priežasties, gerbiamas pirmininkė, aš manau, kad reikėtų dėrėtis biudžeto techninių lygmenių, neperinant prie politikos. Labai ačiū. Ar dar kas nors prašo žodžio, ponas Tarant? Atsiprašau, nepamačiau jūsų, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu pranešėjo nuomonėje Tačiau ponas Negresko paskatino mane paprašyti žodžio. Norėdamas apriboti šį pranešimą tik biudžetiniais dalykais, man tai keltų sunkumų. Gerai žinoma, kad Moldovos bankai per Lietuvos Latvijos, Estijos ir Danijos bankus į pinigų plovimo operacijas. Aš paskatinčiau komitetą ir pranešėją atsižvelgti į tai, kad Moldova galėtų pasinaudoti susitarimu su Eurojustu ar kitomis tyriamosiomis organizacijomis, kurios e, galėtų padėti vyriausybei išvengti tokių dalykų. Ir dar vienas pastebėjimas. Aš e, esu labai geros nuomonės apie Moldovijos. Moldovos karius, kurie kovojo 1983 metais. Jie yra puikus kariai, tačiau jie taip pat yra ir kišininkautojai. Esu susidūręs su tokiais atvejais asmeniškai ir aš manau, kad mes turėtume atkreipti tai dėmesį. Euh, manau, kad pranešėjas yra numatęs pakankamai saugiklių šiuo atveju. Daugiau kolegų neprašo galimybės pasisakyti. Mes balsuosime balandžio 3 dieną dėl šio pranešimo. Dabar žodis ponai Negriško pristatyti Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų, lėšų mobilizavimo klausimus. Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba. Aš kalbėsiu angliškai, nedaug ką turiu pasakyti. Manau, kad dėl šio pranešimo neiškumų nekyla. Jame aiškiai matome kad komisija nori skirti techninę pagalbą, turėtumėte žinoti, kad techninė pagalba gali būti skiriama iki pusės procento lėšų, tačiau šiais metais e, ši pagalba sumažės nuo 380 iki 310 tūkstančių eurų ir tai sudaro tik tai 0,80 procentų viso e, techninės pagalbos EGF e biudžeto, e, tai yra pristatymų prie globalizacijos padarinių fondo biudžeto. Ši parama yra skiriama pagerinti keitimus informaciją, dviems ekspertų sustikimams organizuoti. Mano vertinimas šio pranešimo asmenis, kuris tikiuosi sulauks ir jūsų pritarimo, Labai daug yra diskutuota mūsų komitete apie pristaikymą prie globalizacijos padarinių fondo. Kalbama apie tai, kad komisija turėtų pagerinti viešuosius ryšius, bendravimą su paramos gavėjais. Mes turėtume geriau keistis e, teigiamą patirtimį. Apie tai komisijos pasiūlyme nekalbama, reikia imtis aktyvesnių veiksmų e, bendraujant su kontaktiniais pareigūnais nacionaliniais, kai kurie savo darbą atlieka gerai, kiti netaip gerai. ES turėtų stengtis e, geriau identifikuoti sritis, kuris verta paremti. Ir paskutinis pastebėjimas e, pranešime pabrėžiama svarbi papildoma nuostata e, susijusi su EGF valdymu Tai yra e, mobilizavimo krizės atveju kriterijai, kurių finansavimas turėtų būti padintas 60 procentų ir tai yra tikrai svarbus e, pranešimo pagerinantis aspektas. Noriu pabrėžti, kad šis pasiūlymas buvo patiktas Europos parlamento, taigi mūsų pačių ir būtų gerai, kad tai būtų tinkamai paminėta pranešime. Ačiū pirmininkas, ačiū pranešėjui. Ar yra norinčių kalbėti šiuo klausimu? Nematau. Taigi manau, kad dar turėsime galimybę grįžti prie pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo klausimo. Kol kas aš tik tai galiu paleik, pareikšti apgalėstavimą, kad šio fondo lėšomis nepasinaudojama jokiais kitais atvejais išskyrus e, išmokant kompensacijos atleidžiamiems iš darbo asmenims. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi kovo 27.12 val. balsuosime biudžeto komitete balandžio 3 dieną plenarinėje sesijoje, posėdėje balandžio ketvirtą dieną, ponas Deprė dabar pristatys perkelimo į Europos Sąjungą, migrantų perkelimo Europos Sąjungos sistemą. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėdamas susilaukti sėkmės, aš e, nesiūlau jokių pakeitimų komisijos pasiūlymui dėl pabėgalių perkelimo e, biudžeto komiteto vardu, tačiau noriu paminėti tris aspektus, kurie svarbus biudžeto komitetui. Pirmiausiai, kolegos turėtų aiškiai suvokti, kuo skiriasi e, perkelimas, resettlement ir įkurdinimas, e, taigi perkelimas yra susijęs su pabėgėliais, kurie įsikūrė pabėgėlių stovyklose Jordanijoje, Turkijoje ir jų perkelimas į Europos Sąjungą. Tuo tarpu e, paskirstimas pabėgėlių yra e, susijęs tiesiogiai su tais pabėgėliais, kurie atvykę į Europos Sąjungą ir vykdomas Dublino reglamento reformos kontekste. Prieš teisų ir laisvių Komitetas teikia tinkamus pakeitimus ir e, tikrai labai sudėtinga yra numatyti busimųjų metų biudžete papildomas lėšas, kurios būtinos šioms reikmėms, e, nes e, kiekviena valstybė narė turi teisę pati nustatyti skaičių pabėgėlių, kurias ketina priimti, taigi labai sudėtinga apskaičiuoti tokios operacijos sąnaudas. Antras aspektas susijęs su dabartinė praktika, kuomet kiekviena valstybė narė sutinkanti e, priimti savo teritorijoje vieną pabėgėlį gaus iš ES atitinkamų, atitinkamų e, biudžeto eilučių 10 tūkstančių eurų vienam asmeniu. Tai yra jau senas nusistovėjęs dalykas, naujas dalykas yra tai, kad jeigu valstybės narės e, nutartų priimti dvišaliais pagrindais e, daugiau pabėgėlių, už kiekvieną asmenį iš ES biudžeto gautų dar po 7 tūkstančius eurų. Turint omenyje, kad buvo patvirtinta ES mastų pabėgėlių perkelimo pro programa, yra <clears throat> normalu, kad būtent perkelimiems asmenims į ES turėtų būti skiriamas finansavimas iš ES biudžeto. Kita vertus, aš nematau jokio pagrindo iš ES biudžeto subsidijuoti tam tikras ES valstybės narės, kurios savanoriškai ir savarankiškai priima sprendimus dėl papildomų pabėgėlių prieimimo. Ir kadangi pritariu šiems dviems pasiūlymams, kurie yra pateikiami šiame dokumente, kuris mūsų svarstymui pateiktas, taigi aš nenoriu teikti jokių pakeitimų pasiūlymų susijusių su biudžeto aspektais, tačiau turiu kitokio pobūdžio pastabų kurias pateiksiu Piliečių teisų ir laisvių komitetu. Kas norėtų kalbėti šiuo klausimu? Prašau. Il, il um, relatore De Pre per il lavoro che, che ha fatto. Noriu padėkoti pranešėjui Deprie už nuveiktą darbą. neturiu labai daug ko papildyti jo minčių. Manau, kad e, jo pasirinktas požiūris yra tinkamas. O biudžeto komitetas turėtų labai atidžiai stebėti vykstančius procesus ir tai, kaip yra gyvendinami pateikimi pasiūlymai. Šiaip noriu padėkoti kolegai Deprė. Merci, monsieur Savama. Ponas Savarma. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip žinoma, mums yra reikalinga bendra procedūra. Aš džiaugiuosi pono Depre darbu. Šis klausimas yra labai svarbus. Aš norėčiau pereiti prie tų klausimų, kuriais nesutinku su pranešėjo pozicija. Sutinku, kad ES skubiai reikia integruotos ir tvarios politikos. Mums reikia teisinių būdų priimti pabėgėlius į ES. Tačiau aš manau, kad valstybės narės turėtų teisę turėtų turėti teisę apsispręsti, kiek asmenų perkelti. 10 tūkstančių eurų iš AMF padengia tik tai pirminės perkelimo išlaidas. Ir valstybės narės kur kas geriau žino, kiek žmonių, jos galėtų užtikrinti apsaugą ir integruoti į visuomenę, kas yra svarbiausia mano nuomonė. Kitas dalykas. Dalyvavimas programoje turėtų būti savanoriškas. Ir tai yra labai sudėtinga. Ir dar vienas dalykas - nacionalinių perkelimo e, sistemų finansavimas turėtų būti garantuotas. Jeigu tai yra užtikrinta tik perkelimui e, per ES, tai nepadės laikytis e, numatytų kvotų. Ir taip pat norėčiau pridurti, kad jungtinių tautų pabėgėlių agentūra turi daug patirties sprendžiant šiuos klausimus ir turėtume mes kaip galima labiau pasinaudoti jų sukauptą patirtimi, kuriant bendrasias savo procedūras. Taigi tai yra patys svarbiausi klausimai, kuriuos norėjau išsakyti ir nekantriai lauksiu tolesnio mūsų bendradarbiavimo šiuo klausimu. Dėkuoju dabar ponas Kolmer. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti kolegai Deprie už gerai atliktą darbą. Žvelgiu čia tam tikrą nenuseklumą, palyginti su kitais tuo pačiu metu rengiamais pranešimais nes čia kalbama apie procedūras susijusias su sprendimais priimamais valstybėse narėse, kurie yra skirti nagrinėti trečiųjų šalių atstovų teikiamiems prašymams. Čia minimos iš tiesų tos sumos 6 tūkstančių eurų, pavyzdžiui, arba 10 tūkstančių eurų kurios gauna valstybė narė už kiekvieną priimamą migrantą, tačiau komisija taip pat teikia ir kitą pasiūlymą, kuriame kalbama apie solidarumo mokesčių mokėjimą, kuris siekia 250 tūkstančių eurų vienam atvykeliui. Tuo atveju, jeigu e, valstybė narė nepriimtų migrantų arba atsisakytų. Ponas Deprė nutraukė kalbėtoją. Aš noriu dar kartą pakartoti tai, ką sakiau savo pasakymo pradžioje. Mes čia nekalbame apie paskirstimo programą, kurią siekiama Dublino sistemą pakeisti. Mes čia nekalbam apie 250 tūkstančių eurų dydžio sankcijas, nes e, ta programa, kuri yra skirta paskirstimui jau ES teritorijoje esančių pabėgėlių, e, e, Komisija yra numačiusi kitą sistemą, taigi mes apie šią temą nekalbame, mes čia kalbame apie perkelimą. O perkelimo programa tai yra komisijos pasiūlyta atskira programa, pagal kurią kiekvienais metais komisija nustatys skaičius minų, nu, pavyzdžiui, šimtas tūkstančių, kurie turėtų būti e, iš aplink konflikto zoną esančių pabėgėlių stovyklų perkelti į valstybės narės. Ir komisija yra nustačiusi atitinkamą mechanizmą, tačiau valstybės narės neprivalo priimti tam tikrų e, nustatytų pabėgėlių skaičių savo teritorijoje, nes jos pačios turi teisę priimti sprendimus, kiek pabėgėlių priims, kadangi kvotos čia negalioja ir todėl nebus taikomas jokios sankcijos valstybėms narėms tų 250 tūkstančių nes yra e, savanoriškai valstybės narės, e, čia gali ir savanoriškai priimti sprendimus, kiek pabėgėlių priimti. Vykdant šią europinę programą bus atskirose valstybėse pagal jų priimtus sprendimus įkurdinamas tam tikras skaičius pabėgėlių. Šalia to valstybės narės gali dar ir papildomai, papildomai pabėgėlių priimti ne pagal šią programą. Todėl aš nesuprantu, kodėl ES turi už tuos papildomai priimamus pabėgėlius mokėti papildomai iš savo biudžeto. Taigi, ponė Kelmelį, šiuo atveju apie jokias sankcijas kalbos nėra, kadangi čia nekalbama apie paskirstimą, o kalbama tik apie perkelimą. Dėl to aš esu nutraukiu, atsiprašau. Tai. Pone Kolmelį. Ačiū už šią papildomą informaciją. Mielas kolega, aš iš tiesų nenorėjau kalbėti apie priežastis, nes jos iš tiesų skiriasi tiek vienu, tiek kitu atveju, tačiau sumos iš tiesų smarkiai skiriasi. Viena vertus mes kalbame apie 10 tūkstančių eurų, kurias turėtų gauti valstybės narės, o tuo tarpu kitu atveju kalbame apie. Uh, kitą daug didesnę sumą, kuri nėra komisijos įvardyjama kaip kokia nors bauda, bet kaip solidarumo mokestis. Ir tai 10 tūkstančių eurų viena vertus ir 250 tūkstančių eurų kitų atveju. Taigi, jeigu valstybės narės priima pabėgėlius iš trečiųjų šalių, aš visiškai pritariu kolegai Savar, Sarvarmai, kad tai turi vykti vadovaujantis savo noriškumo principu Tačiau nepaisant to, šiame kontekste mes neturėtume pamiršti tų 250 tūkstančių eurų, kurie yra minimi kitame komisijos pasiūlyme. Ir aš nemanau, kad e, tie, tos sumos yra iš oro paimtos. Strateginiu požiūriu biudžeto komitete mes vis tiek turėtume savo užduoti klausimą, ko tuo siekiame. tikrai nemažai priemonių, kurias svarstome, yra vertintinas teigiamai. Tačiau jeigu jau sutarėme dėl to, kad ES privalo vykdyti integruotą migracijos politiką ir kartu sutarėme dėl to, kad tokios politikos kol kas neturime, dėl to, kad nėra apibriežti labai daug svarbių kriterijų ir valstybės narės e, nesugeba dėl jų susitarti. Taigi kyla klausimas, ar reikėtų toliau šiame procese dalyvauti, tęsti šį procesą, pritarint atskiriems jo etapams, tačiau aiškiai suprantant, kad bendros sistemos tokiu būdu nesukūrėme, nepasant to, kad nesame pagrindinis komitetas, tačiau vis tik tai galime patvirtinti tam tikras finansinės lėšas, kurios skiriamas iš biudžeto, neturėtume pasakyti, kad gana sustokime, turime tęsti procesą arba tęsime jį tik tada, kai bus patvirtinta bendra koncepcija. Tokią galimybę mes turėtume. Ir reikėtų ją pasvarstyti, nes mes taip pat turime prisimti atsakomybę už uh, tai, kaip šis procesas vyksta dabar, e, kuomet įgyvendinami atskiri etapai, nesant bendros koncepcijos. Nėra kitų norinčių kalbėti, ponė Dupre, ar galėtumėte pristatyti koncepciją šios sumos, ar tai yra sankcija? Ši suma nėra susijusi su dabar svarstamu, svarstamu klausimu, tai yra susijusi su sistema su pabėgėlių paskirstimo sistema, reformuojant Dublino e, sistemą, pagal kurią pabėgėliai privalo prašyti prieglopščio toje šalyje, į kurią pirmiausiai atvyksta ir dabar apie tai aš nenoriu kalbėti. E, tačiau žinoma, kai kurios valstybės narės tai vertina kaip sankcijas, kitos kaip alternatyvą. Aš norėčiau tai vertinti kaip alternatyvę galimybę tam tikroms valstybėms narėms, kurios nenori įsileisti daugiau pabėgėlių. Komisija bendrai siūlo valstybėms narėms dalyvauti pabėgėlių paskirstimo programoje arba dalyvauti finansinio solidarumo programoje. Tai kiekvieną kartą, kai šalis nepriims pabėgėlių, kurios privalėtų priimti pagal nustatytą paskirstimo sistemą, reformavus Dublino reglamentą, valstybė narė privalėtų pervesti ES biudžetą 250 tūkstančių eurų. Ta suma yra susijusi su Dublino sistemos peržiūrą, o čia mes kalbame apie visai kitokius dalykus, apie išmokas iš ES biudžeto, pabėgėliams, kurie atvyksta Europos Sąjungą pagal perkelimo programą. Pirmininkas, ar tai 250 tūkstančių eurų, kurie būtų įmokami Europos Sąjungos biudžetą, ar tai būtų Europos Sąjungos nuosavų išteklių darys, aš nežinau, kaip tai viskas vyktų, vyktų techninių požiūrių, čia reikėtų klausti komisijos. Ar tai patektų į valstybių narių kišenę ar į ES kišenę tos lėšos? Man atrodo, kad tos lėšos patektų į valstybių narių, e, į tų valstybių narių kišenę, kurios priimtų pabėgėlius, tuos, kuriuos atsisako priimti šią sumą mokančios e, šalis, galbūt komisija galėtų mane pataisyti arba patvirtinti išteiginį. Taigi, klausimas komisijai, kaip, kaip, kaip turėtų būti administruojamos šios lėšos. Pirmininkė, sprendimas nėra priimtas, tačiau jeigu būtų priimtas, aš norėčiau žinoti, kaip biudžeto požiūrių šios lėšos būtų administruojamos. Atsakys Gal yra atsakymas, ar komisija galėtų padėti? Ačiū gerbiamas pirmininkė, ačiū kolegai už tai, kad e, tikrai taip e, įvertino komisijos pasiūlymą. Kai dėl konkretaus klausimo, tai aš norėčiau atlikti tyrimą, analizę ir raštu jums pateikti atsakymą, kad jis iš tikrųjų būtų teisingas. Ačiū. Taigi tikėsime atsakymo vėliau. Kas norėjo pasisakyti, jau tai padarė. Ponas Debre, prašau apibendrinkit. Aš norėčiau aiškiai atlikti atskirimą, kad nebūtų nesusikalbėjimo dėl čia aptariamo klausimo. Manau, kad yra tikslinga tęsti nusistovėjusią praktiką, leisti valstybėms vykdyti perkelimą. Um, ES viduje, ir čia kalbame apie 10 milijonų eurų, atvežau 10 tūkstančių eurų. O į tai, ką kalba ponas Kolman, tai resettlement, kuris yra išdėstyta šiame pasiūlyme, yra legalus būdas tiems, kam reikia tarptautinės apsaugos, saugiai atvykti į Europos Sąjungą. E, žmonės, kurie nori atvykti, yra tikrinami e, parinktų e, pareigūnų, kurie atlieka atranką. Tačiau tai yra legalus būdas, vykdomas dalyvaujant ir pabėgėlių komisarui. ES tikslas yra pasirūpinti, kad pas mus atvykę žmonės nežūtų viduržėmio jūroje ar pakelyje. Tiesiog jiems svarbu, kad jie pasiektų ES krantus ar sienas. Taigi tas resettlement e, perkelimas į ES yra legalus būdas asmenims patekti į ES, jeigu jiems reikia e, tarptautinės pagalbos. O paskui jau kalbant apie paskirstimą ir jų perkelimą ES viduje, turime laikytis Dublino reglamento. Aš e, negaliu susilaikyti norėčiau paaiškinti, kaip aš matau šiandieninę situaciją. Pristatysiu vos nedidelę didelės problemos dalį, o būtent noriu pasakyti, kad asmenys, kuriems reikia apsaugos, gali būti perkeliami ir žiūrint iš teorinės pusės, bent jau iš teorinės, tai turėtų sumažinti tą migracijos naštą, kurią patiria mm, vienos valstybės, sakykime, jeigu milijonas žmonių negali pasilikti savo šalyje, kadangi joje siaučia karas, tai padedant vyriausiam jungtinių tautų pabėgėlių komisarui. Jie atvyksta, sakykime, į ES, išsiaiškinus, kad skubos tvarka ES gali primti 20 tūkstančių ir paskui koordinuotai pagal bendruosius standartus mes jau susitarėme tarpusavyje ir perkeliame juos ES viduje. Mes turime susitarti, ar taryba sprendžia, kaip tas perkelimas tarp valstybių narių vyks, ar 7001, 12, 2000 kitai ir panašiai, ar komisija tokį sprendimą padarys, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Taigi valstybės narės, kurios savanoriškai prisijima, skiriasi nuo tų, kurie, kurios prisideda prie perkelimo ES viduje plano. Aišku, Graikija, Italija kol kas rinktis negali, o pagal perkelimo ES viduje planą komisija nustato tikslus, o valstybės narės pačios susitarė, kaip juos įgyvendinti. Bet aš norėjau pasakyti, kad čia nereikia visko suplakti vieną ir kalbėti apie tą kontroversišką 250 tūkstančių eurų sankciją. E, Sankcija už tai, kad negalime prisijimti tų um, daugybę žmonių, kurie um, atvyksta į ES. Kol kas sankcijos klausimas dar nebuvo aptartas. Taip, čia tarpusavio ryšio nėra. Aš manau, kad dabar mes, kaip biudžeto komitetas, siekiame išspręsti ES migracijos politikos problemą kaip tokią. Jos dalyti uh, į e, smulkės dalis negalime. Ponas Kolvelas pagristai kalba apie tai, kad tų elementų atskirti negalime. Jie turėtų būti traktuojami bendrai. Prieglopščio politika, vizų politika bei bendroji migracijos politika yra susijusios. Iš artimųjų rytų norintys išvykti žmonės nori arba paprašyti viz, turi arba paprašyti vizos, arba ir, ir atvykti, e, atvykti teisėtai arba vykti kitais keliais. Taigi, migracijos politika yra labai sudėtinga, apimanti įvairius elementus. Mes kalbame apie 250 tūkstančių, bet kaip dėl visos sistemos, kaip suteikti galimybės e, gauti vizą tiems, kurie nori už ją susimokėti, uh, ar geriau jums, kad tie žmonės į pabėgėlių stovyklas plūstų ir paskui jau valstybės narės juos turėtų išvežioti iš pabėgėlių stovyklų. Taigi klausimų yra daug, nieko naujo čia nepasakysiu, bet Europos parlamentas turi tartis dėl visos imigracijos politikos, nes priešingų atveju fragmentuotai mes tikrai nieko nepasieksime. Ačiū. Ponas Kolmel. Ačiū, ponė pirmininkė. Galbūt dar labai trumpai. Noriu apibendrinti diskusiją, kuri parodo, kad e, visi čia matome tą pačią problemą. Suprantu, apie ką kalba ponas Duprė, tačiau vis tik tai klausimas lieka atviras Jeigu valstybės narės savanoriškai sutinka priimti pabėgėlius, tai ES už kiekvieną asmenį sumoka iš biudžeto 10 tūkstančių eurų valstybei nariai. Tuo tarpu lygiai grečiai yra svarstamas kitas komisijos pasiūlymas, pagal kurį migrantai, kurie jau yra atvykę į Europą ir jeigu būtų patvirtinti numatyta atitinkama kvota valstybei nariai paskirstant tuos migrantus po valstybės, e, valstybėse narėse ir jeigu valstybė narė atsisakytų migrantą priimti, turėtų sumokėti solidarumo įmoką, kuris siektų 250 tūkstančių eurų. Tik noriu paklausti, kokia valstybė narė e, būtų pasirengusi nepriimti migrantų pas save, žinodama, kad jeigu to nepadarys, tai e, turės sumokėti ES biudžetą 250 tūkstančių eurų. O tuo tarpu už priimamus migrantus gautų tik tai po 10 tūkstančių eurų. Taigi dar kartą aš noriu pabrėžti, kad mums reikia bendros koncepcijos, o ne atskirų priemonių. Nes atskiruomis priemonėmis pasiektas rezultatas bus tik tai kontra, produktyvus. Ponas e, Depri, e, vis tik tai valstybės narės turės mokėti po 250 tūkstančių eurų baudos šeikienė priimama pabėgėlį. Pone pirmininkė, šis pasiūlymas yra dabar teikiamas Europos komisijos ir mes turime dėl jo pareikšti savo nuomonę. Aš manau, kad niekada nepritars nei taryba, nei valstybės narės, nei parlamentas tai 250 tūkstančių eurų baudai. Tačiau pasakyti, kad ES nenori patvirtinti bendros prieglopščio politikos yra visiška beprotybė. Mes puikiai žinome, kad pabėgėlių stovyklose yra susirinkę milijonai žmonių, ir kai kuriam šalims juos ten išlaikyti labai sunku, pavyzdžiui, Jordanijai. Ir <clears throat> dabar siūloma sistema, pagal kurią tie žmonės galėtų atvykti ES teritoriją. Ir taip pat ir Dublino sistemos reforma yra būtina e, atsižvelgiant į realią tikrovišką situaciją tam, kad e, nelegaliai ES teritoriją atvykę pabėgėliai ir paprašo politinio prieglopščio, tai pagal Ženevos konvenciją būtina tą prieglopšio prašymą svarstyti. Pagal Ženevos konvenciją nėra numatyta būtinybė atvykstančiam prieglopšio prašytojui, teikiančiam atitinkamą prašymą turėti šalies, į kurią atvyksta vizą. Aš manau, kad e, reikėtų atsižvelgti į tai, kokia yra reali situacija. Ženevos konvencija kada buvo pasirašyta 1951 metais. Ženevos konvencija buvo skirta padėti žmonėms, kurie norėjo pabėgti vakarus nuo komunistinio režimo persekiojimo. Aš noriu pasakyti, kad vis tik tai problemos pobūdis dabar yra kitoks ir reikėtų pasirinkti kitokį požiūrį šią problemą, nes kadangi, kai kalbame apie tos 10 tūkstančių eurų, tai koks yra tikslas. Mes e, e, sutinkame priimti pabėgėlius, tačiau kaip viskas, kaip ta skirima parama turės atrodyti biudžeto kontekste. Kai vienose šalyse, pavyzdžiui, pabėgėlio prieglaušio prašymas gali būti svarstamas kelis mėnesius, tai Prancūzijoje tas svarstymas gali užtrukti ir kelis metus ir po tų kelių metų e, tikrai nebus galima išsiųsti to pabėgėlio atmetusio prašymą į tą šalį, iš kurios jis atvyko, ar nebūtų galima patvirtinti daug greitesnę prieglopščio prašymo svarstymo procedūrą. Ir čia reikėtų kalbėti ne tik apie tuos 10 tūkstančių eurų skiriamų iš biudžeto. Man kyla klausimas, uh, ko mes tuo siekiame. Jeigu rytoj vienas milijonas asmenų, kurie dabar gyvena Turkijoje esančiose pabėgėlių stovyklose, tai e, milijonas padaugintas iš dešimties tūkstančių reiškia dešimt milijardų eurų. Tai man kyla klausimas, iš kur ES biudžete mes rasime tiek lėšų. Ir jeigu mes rytoj pateksime į biudžetinę aklavietę, <clears throat> jeigu taryba atsisakys skirti papildomų įmokų, tai Europos kaip visiškai e, bejėgiško kontinento įvaizdis tik dar labiau sustiprės. Ir todėl šie, pas, šie pasiūlymai, mano manimu, yra visiškai populistiniai. Pone Savarma. Čia kalbame apie nedidelių pabėgėlių skaičių priėmimą. Aš pasisakyčiau už visą apimančią bendrą politiką, bet e, kada, kada tai įvyks, na ir neturėčiau taip sakyti, bet kada visos valstybės pasakys gerai, sąžiningai lygiai pasidalinkime naštą. Šiuo metu atrodo, kad tokių galimybių nėra, bet norėdamas šiek tiek nugesinti pono pirmininko baimės, aš norėčiau pasakyti, kad šiuo metu labai atidžiai yra skaičiuojama, kiek trečiųjų šalių piliečių kiekviena valstybė galėtų priimti ir pagal tai gauti tuos, tuos 10 tūkstančių eurų. Um, šiuo atveju reikia kalbėti apie visą perskirstimo ES procedūrą. Uh, Noriu tęsti šios diskusijos, Žeraras Deprė yra visiškai teisus, čia mes kalbame apie specifinę perkelimo programą, egzistuoja ir kita problema susijusi su <clears throat> nusaklių požiūrių, kurį turėtume pasirinkti dėl pabėgėlių paskirstimų. ES pirminėje teisėje yra straipsniai nuo 78 iki 80 ir ten yra visa ši procedūra aprašyta taip pat yra ir aprašyta standartų nustatymo tvarka. Ir mes mėginome tą tvarką nustatyti prieš kelis metus, tačiau pirminės teisės mes nesame įgyvendinę. Turiuomenyje e, redmisijos, redmisijos sutarčių pasirašymas su e, kilmės šalimis, kuris yra įmanomas ES vardu, taip pat ir finansinės naštos pasiskirstimo solidarumas nėra užtikrintas, taigi pirminėje teisėje yra numatytos visas galimybės šią problemą įspręsti ir patvirtinti bendrą nuseklų paketą su visomis priemonėmis, kurių reikia. Einant prie išvadų, reikėtų pateikti vieną prašymą. Nesu nei komisijos, nei tarybos atstovas spaudai. Tiesiog noriu paprasčiausiai pasakyti, kad šiuose srityse dirbama paraleliai, o neturint imigracijos ir prieglopščio politikos. Ir e, tai, tai nėra atsitiktinumas, kad jos nėra. Komisija siekia ją kurti kartu su taryba, tačiau mes turime, kad taryba pritartų komisijos pasiūlymui dėl nuseklumo ir paskui būtų tariamasi detaliau. Pirmi, gerbiamas pranešėjau, ar jūsų manimų e, komisijos pasiūlyme esančios priemonės atitinka visuotinį požiūrį? Ar galėtumėte savo pranešime akcentuoti, kad mes norėtumėm šiek tiek um, maž... kalbėti apie mažesnę naštą biudžetui, mažesnės biudžeto pasiekmes? Dėja pranešės kalba be mikrofono. Kalbame apie lybę e, komiteto nuomonę bet mums svarbus biudžeto elementai susiję su pasiūlymu. Taigi aš norėčiau pasiūlyti E, orientuotis į komisijos pasiūlymą, kuriame reikėtų numatyti sumažintą finansinę naštą. Nes mes kalbame jau apie 2018 biudžetą. E, taip, mes atsakingi už biudžetą ir mes negalime pritarti priemonėms, nežinodami, kokį poveikį tai turės ES biudžetui. Aišku, viskas patrauklu, tačiau mums svarbus biudžetinis biudžeto panaudojimo nuoseklumas, gebėjimas finansuoti savo įsipareigojimus. Taigi komisija e, daro tai, ką gali e, tokiamis sudėtingomis sąlygomis, bet mm, mane stebina tarybos pozicija kuri orientuojasi į trumpalaikės priemonės, tarsi dalyvautų rinkimuose ir, ir nežiūri ilgalaikę perspektyvą. E, mums reikėtų pasipriešinti tokiam nenuoseklumui, nes tai sukuria apgailėtiną ES įvaizdį. Būtent tai aš norėčiau akcentuoti. Nežinau, ar jūs galite pasiūlyti pakeitimą. Ne, pakeitimų nėra. Galbūt mano nuomonę galima pakeisti tekstu. Na, aš manau, kad reikėtų tam tikrą protestą išsakyti dėl tokio neatsakingo elgesio. Aš pritariu ne visiškai tiesa, bet pritariu. Pone Fernandės, labai greitai. Čia galėčiau priminti tai, ką sakė Gerard Depre. Čia daug nesusikalbėjimo esama. dėl, dėl perkelimo ES viduje. Tas tarpusavio pasiskirstimas nieko nesusijęs su sankcijomis. Kalbame apie globalų požiūrį ir tam tikras sektorinės priemonės. Ne viskas turės labai didelį poveikį biudžetui tarsi valstybė sako, kad pajėgumų turi, bet nieko neprisijima kol kas. Taigi reikia žiūrėti į bendrą poveikį ir pranešėjas jau sako, kad mm, tas poveikis bus labai didžiulis 2018 biudžetui, bet e, nuomonėje tai nelabai akcentuota, nes einama sektoriniu požiūriu. Taigi pritariu Gerard Depre ir tam, kas buvo pasakyta. Ne visada pritariu, bet šį kartą taip. Puiku. Taigi sprendimas priimtas 11 valandą, o dabar galime pradėti balsuoti. Jeigu viskas eis taip kaip plana, planuoju, tai viskas greitai e, pasibaigs. Pagrindinėje e, plenarinių posėdžių salėje e, vyks svarbus renginys ir mes turėtume, e, kad suspėtume į jį, mes turėtumėm baigti savo posėdį apie 10 ar 15 po 11. Taigi, pranešimas buvo pristatytas be pakeitimų, e, tai sudėtinga tema, kuri išliks sudėtinga politinė prasme Europos Sąjungoje. Taigi pradėsime balsavimą. Ponas pagrindinis pranešėjas kom, biudžeto komiteto vicepirmininkas. Prašau. Jokių prašymų dėl perkelimų neturiu, taigi čia apskaitai nereikia balsuoti. Aš noriu paklausyti sekretariato darbuotojų, kad nepadarytume klaidos Turmenyje paskutinį sprendimą dėl išmokų iš e, pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Galbūt mes praleidome kai kurios perkelimus, tačiau šiandien tikrai neturime jokių prašymų, dėl kurių turėtume balsuoti. Taigi čia balsuoti neturime dėl ko. Nous verrons ça, le, nous verrons ça lundi prochain. Grįžtume prie šio klausimo kitą pirmadienį. Sur la, la, justement la mondialisation, ça fera l'objet d'un vote. Dėl pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo balsuosime kitą pirmadienį. Dabar žodis suteikiamas Indrikui Tarandui. E, jis pristatys prašymus dėl perkelimų kitose skirsniuose. Čia pirmininkė, kaip matote, padariau klaidų praeitais metais, taigi dabar perkelimais tas klaidas reikia taisyti, atsižvelgiant į teisingumo teismo pastabas ir dabar e, kai ką iš atlyginimų ir kompensacijų. Reikia perkelti į kompensacijas ir um, ža, žalos atlyginimą 160 tūkstančių eurų. Dėl to, kad kai kurie europiečiai laimėjo bylas teismuose ir turi teisę į tokį žalos kompensavimą. Bet aš pritarčiau, kviečiau pritarti šiam perkelimui. Jeigu niekas neprieštarauja, galime pritarti, ponė Gresler. Atsiprašau, kalbame apie kokius perkelimus perkelim, pervedimus teisingumo teismui. Taip, dėl to, kad aš noriu pasakyti, tai yra antrasis pervedimas. Praeitą kartą Vienas jau buvo padarytas, dabar perkeisiu vokiečių kalbą. Šviesa suma siekia 805 tūkstančius eurų dėl to, kad teismas nelaiku priima e, sprendimus ir mokesčių mokėtojai turi dabar mokėti už tai, kad teismas netinkamai organizuoja savo darbą. Ir aš manau, kad e, tikrai negalima taikstyti su dabartinė situacija, kuomet piliečiai ir verslo subjektai turi taip ilgai laukti, kol yra priimami sprendimai jų bylose. Manau, kad biudžeto kontrolės komitetas turėtų dar kartą pasikviesti teismo generalinį sekretorių, nes man įdomu, kiek dar tokių uh, vėluojančių sprendimų laukia uh, Vasario mėnesį buvo du ar trys, taigi kiek dar jų yra iš viso. O kol kas buvo Kendrion prieš komisiją, kitos dvi įmonės, Plastikos Espanjolės ir Amanda Alvarės. E, ir 805 tūkstančių eurų kompensacijų žalos atlyginimo čia turi sumokėti ir aš tikrai nesuprantu, kodėl dabar mokesčių mokėtojai turi už tai tapti atsakingi, mes nieko nedarome. Ačiū uždėmesi. Manau, kad e, galbūt teismo atstovas dalyvaujantis postė galėtų pabandyti atsakyti į ponios Greslės klausimą. Euh, euh, euh, Ačiū pirmininkė. Jau e, vieną kartą jūsų komitete esame dalyvavę. Kaip žinote, būta problemų teisme, bylų, kurios buvo nagrinėtos ir kurios įspręstos e, 2016, e, kuomet reikėjo išmokėti kompensacijas. E, dabargi reikia vengti, kad problemos nepasikartotų ateityje. Dabar buvo pasir... nus... nustatytos priemonės. Šiais metais jau buvo priimti trys sprendimai ir tikimasi, kad ketvirtas bus priimtas ateinantį mėnesį. Ir dažnai, vėlgi, tai bus sprendimas dėl bylos vilkinimo. Aišku, ateityje gali būti ir kitų bylų, tačiau kol kas tai, tai dėl šių priežasčių prašome iš jūsų papildomo pavedimo. Pirmininkas. Ar teismas yra numatęs tas lėšas, ar iš anksto nebuvo įvertinama, kiek e, tų lėšų reikės. Reikėtų šiuo atveju aiškaus komunikavimo tarpusavį. Mes nekartą buvome dėl šio klausimo sukryžiavę špagas su teismu ir norėjome gauti pakankamai išsame informaciją apie jų svarstamas bylas ir bylų svarstymo trukmę, tačiau jos negavome iš tiesų. Manau, kad tikrai turime situaciją vertinti kaip labai sudėtingą, kuomet ES institucijos nesugeba per numatytą laiką susidoroti su savo darbu. Visi mes atitinkamą spaudimą patirime, todėl nesuprantu, kaip galėjome patekti į tokią situaciją. Mes turime aiškiai žinoti, kokia teisėjų kolegija, kokią bylą svarstė, kodėl ne prieėmė laiku atitinkamų sprendimų, ar dėl lėšų trūkumų, ar dėl e, kitokių priežasčių. Taigi būtų neblogai, jeigu Teisingumo teismas paaiškintų mums e, problemos esmę. Ačiū. Um, uh, with the, with the with... Ačiū. Aš sutinku kad ta problema, kurią iškėlė pana Greslė, egzistuoja. E, bet remiantis mano turimis žiniomis, negaliu pasakyti, kad teismui stiktų e, piniginių ar finansinių išteklių. Galbūt yra kažkokių problemų susijusių su darbo organizavimu. Tačiau gera žinia yra ta, kad valstybės narės labai negra negrabiai skiria teisėjus, naujus teisėjus. Ir bandoma taisyti klaidas, kurias padarė kažkas dirbantis ES struktūrose. Taigi tie, kurie padarę klaidas turėtų sumokėti vokieti, vokiečiams arba prancūzams. Bet nepaisant visko, aš norėčiau paprašyti kolegos, kad jūs pati pritartumėte šiam perkelimui. Čia yra ir kitas biudžetinis aspektas, kuomet teismas priima sprendimą, kuris daro įtaką tam tikrai verslo įmoniai. Ir uh, Jeigu yra numatyta bauda, tai e, ta bauda yra sumokama į valstybės narės biudžetą, o e, jeigu teismas nepriima sprendimo per nustatytą laiką, tai dėl to nukenčia ES biudžetas. Neturėtume vadovautis principu, pagal kurį e, baudas, jeigu gauna valstybės narys, tai jeigu sankcijos pritaikomos teismui, tai e, ta suma turėtų būti išskaičiuojama ne iš ES biudžeto, o e, iš tų baudų, kurias e, sumoka įmonės, kurioms yra priteisamos atitinkamos sankcijos. Ar jūs čia turite omenyje dabartinius metus, ar einamus metus, ar būsimus metus? Nes tikrai, manau, kad neteisinga ir nesažininka tokia situacija, kuomet jeigu teismas paskiria tam tikras baudas, tai jos patenkia į valstybių narių biudžetus, o jeigu nesugeba laiku priimti sprendimų, tai turi mokėti už tai ES piliečiai per ES biudžetą. Tai ar nereikėtų čia tam tikrą užskaitą pritaikyti? Panas Gairis. Klaus, klausantis e, diskusijų, man e, galvo toptelė mintis, kad mes čia bandome keisti biudžeto sandarą. Inga Greslė, ne, šiandien po pietų dar to nepadarysime. E, mes kartu su ponė Greslė jau svarstėme tokią galimybę. Iš tiesų padėtis yra tokia, kad valstybės narės metų gale mielai norėtų susižerti į savo e, kišenę. Tas baudas, e, kurios yra sumokamos. Tačiau panaudoti sumokamas baudų sumas e, perkeliantis ES biudžetą kad e, Teisingumo teismas e, e, turėtų už ką susimokėti baudas, kurios jam yra skiriamos. Iš tiesų dėl to auditorumų darbas nepagreitėtų. Nepasiant to, kad už tą neveiklumą susilauktų jis tam, tikros, tam tikrų finansinių nuobaudų. Tačiau reikia apskritai atsižvelgti į bendrą ES padėtį, turint omenyje, kad viena iš institucijų neveikia taip, kaip turėtų veikti, o tai prieštarauja ES e, veiklos esmiai. Aš jau seniai siūliau priimti sprendimą, pagal kurį įvairios mokamos finansinės baudos e, būtų panaudojamos kitoms reikmėms, o ne tik pervedamos į valstybių narių biudžetus metų pabaigoje. Pratesime diskusiją kitų metų. Pranešėjas siūlo balsuoti už šios perkelimus, tačiau ponė Grėslė tam prieštarauja. Jeigu jūs ir toliau prieštaraujate, tai turėsime balsuoti dabar. Turėsime balsuoti elektroniniu būdu, tačiau panašu, kad aš neturiu balsavimo kortelės. Bet tai galbūt nieko baisaus. Galbūt galima balsuoti keldami rankas. Tomas Deprė taip pat neturi balsavimo kortelės. Tai kas pritarė šiam perkelimui? Ačiū, kas prieš. Pritarta antras perkelimas, kuris siūlo regionų plėtros komitetas, ponas Tarandas. Regiono komitetas yra pagarsėjęs kaip siekiantis efektyvinti savo veiklą. Todėl jie paprašė perkelti lėšas, kad būtų sukurti tos kelios pareigybės. Jums dokumentai yra išplatinti, nežinau, ar turėčiau dabar perskaityti tai, kas juose parašyta. Iš esmės siūlomi pakeitimai reiškia, kad patvirtintos, patvirtinta pareigų, patvirtintas pareigų skaičius nesikeis ir mes sutaupysime 465 eurus ir 70 centų. Il n'y a pas de vote indispensable, puisse considérer qu'il n'y a pas d'objection et qu'ainsi la commission des budgets. Ar nėra prieštaraujančių? Jeigu ne, mes patvirtiname šitą pasiūlymą, bus atlikti tinkami pakeitimai. Posėdis baigtas, kitas mūsų posėdis e, numatytas šiandien 3 val. po pietų. Atsiprašau, antrą valandą, sako pirmininkas. Posėdis baigtas.